man patikė prašymą dėl Sergejaus Staniševo neliečiamybės panaikinimo pagal darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio nuostatą. Šis prašymas yra perduotas Teisės reikalų komitetui.